Ačiū už jūsų darbą, ponia Roiten, ir sveikinu. Kitas mūsų darbo atvarkis klausimas. Tarybos ir komisijos pareiškimai apie 2012 metų Juotkalnijos pažangos ataskaitą. Visų pirma, dar kartą suteiksiu žodį mūsų ministrei, poniai Kreitin. Gerbiam ministrė, pristatykite tarybos pareiškimą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kai taryba įvertino plėtros pažangą 2012 m. gruodžio 11 dienos posėdyje, buvo pozityviai įvertinta e, Jotkalnijos pažanga einant link ES. Ypač buvo išskirta parlamento veiklos sustiprinimas, teismų pagerė, sustiprinimas, uh, kovos su korupcija politikos pagerinimas, žmogaus teisų, e, tautinių ir kitokių mažumų e, asmenų teisų apsaugos sustiprinimas. Taryba taip pat pastebėjo, kad pažangos pasieksta konstitucinės ir viešosios administracijos reformose. Jotkalnyje sklandžiai įgyvendino prievalę susijusias su stabilizacijos ir asociacijos sutartimi ir atliko palankų vaidmenį regione, e, be kitako dalyvavo ir plėtojant regioninį bendradarbiavimą. Daugelis mano minėtųjų klausimų atsispindi ir jūsų rezoliucijai. Ir aš norėčiau padėkoti da, šią progą pranešėjui Čarlzui Tanokui už jo pranešimą ir už gerą indėlį į Jotkalnijos stojimo proceso e, pastumimą į priekį. E, Jotkalnyje dabar turi remtis pažangą pasiekti iki šiol ir konsoliduoti reformų procesą. Ypač daug dėmesio reikia skirti e, teisės viršenybės principo uh, E, srityje sutvarkymui. Čia reikia ilgalaikės reformos, ypač kalbant apie kovą su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, įskaitant aukščiausių lygmenių. Taryba pasveikino Europol ataskaitą apie organizuotą nusikalstamumą Jotkalnyjoje, bet reikia daugiau pastangų, kad užtikrintume teismų atskaitomybę ir nepriklausomybę, sustiprintume administracinius gebėjimus įgyvendinant teisinę įgytį. Bendrai e, dėrybos dėl narystės prasidėjo neblog, gerai, sklandžiai. E, pirmininkaujant Kiprui prasidėjo e, dėrybos dėl pirmųjų skirsnių su Jotkalnyje, pirmiausia mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo. Airija pirmininkaudama savo ruoštų atvėrė antrąjį skyrių. Džiaugiuosi paminėti, kad tai yra švietimas ir kultūra po to, kai pasirinkimo narys į konferenciją įvyko šią savaitę pirmadienį Briuselėje. Mes darysime viską, ką galime, kad per artimiausius mėnesius būtų pasiekta daugiau pažangos darybose ir galbūt, jeigu įmanoma, atverti dar vieną skyrių galėtume. Džiaugiamės, kad greta darybų vyksta ir vadinamasis peržiūros skriningo procesas ir ten yra pasiekta daug pažangos. Gruodžio mėnesį ES peržiūrėjo pagrindinius teisės viršenybės e, skirsnius, kurie apima teisingumą, pagrindinės teisės, laisvę ir saugumą. Jotkalnyje buvo paraginta parengti reikalingus veiksmų planus, kuriuose būtų numatyti būtiniausi standartai e, šiems skirsniams. Mes tikimės, kad dėrybos, ne, nesitikime, kad dėrybos dėl šių skirsnių bus pradėtos per airijos pirmininkavimą. Parengiamasis darbas turi būti labai kokybiškas, vadinasi, tam reikia laiko. Tačiau mes ir toliau raginsime Juotkalnyje šį darbą tęsti ir tai daryti kuo sparčiau. Taip galėtume tuos skirsnius sureguliuoti ankstyvajame plėtros proceso etape ir pradėti e, solidžiai įgyvendinti ir vykdyti reformas. Tai yra labai svarbu tarybai ir, aš manau, parlamentui. Mes tikimės, kad Juotkalnyje pateiks reikalingus veiksmų planus per mūsų pirmininkavimą, kad būtų galima taryboje šiuos klausimus aptarti. Mes raginame ją tai daryti. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, Jūs turbūt suvokite, kad mūsų pirmininkavimo metu reikėjo nuveikti labai daug. Labai svarbu išlaikyti palankų pagreitį, kurį pastebėjome pastaraisiais mėnesiais. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad Airija pirmininkaudama yra pasiryžusi pasiekti kuo daugiau pažangos šiuose darybose. Norėčiau baigdama pripažinti, E, Europos parlamento pastangas ir dar kartą jam už tai padėkoti, taip pat ir jūsų pranešėjui padėkoti už tai, kad jis padėjo pastumėti į priekį Jotkalnyjos rengimosi narystiai procesą. Aš tikiuosi, kad glaudus bendradarbiavimas tarp mūsų dviejų institucijų tęsis ir aš mielai išklausysiu jūsų nuomonių bei atsižvelgsiu jūsų kvalifikuotus patarimus e, organizuojant šias dėrybas toliau. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Dabar komisijos vardu pasisakys ponas Fiulė, prašom. Ačiū pirmininkė, e, gerbiami nariai. Aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai Charles Tenok, kuris parengė pranešimą apie Jotkalnyje. Ačiū ir už rezoliucijos projektą. Čia puikiai atspindėta 2012 metų šalies pažangos ataskaita. Jotkalnyje ir toliau e, daro didelę pažangą, siekdama įstoti Europos Sąjungą. Buvo e, nuspręsta e, praėjusi birželį atidaryti naują skyrių. Na, o tuo tarpu vyksta darybos dėl stojimo. Šiuo metu e, e, vyksta visų dėrybinių skyrių peržiūrėjimas, skriningas. Mes e, tikimės gruodžio mėnesį laikinai uždaryti 25 skyrių, tai yra moksliniai tyrimai. Ir 20. Ir taip pat mes sugebėjome prieš porą dienų uždaryti 26 darybinį skyrių dėl švietimo ir kultūros. Uh, Na ir aš čia tikrai norėčiau padėkoti visiems už puikų darbą, kuris buvo nuveiktas. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie tuos iššūkius, kurie dar laukia. Visų pirma, prioritetą reikia teikti tam, kad būtų baigta dabar vykstanti konstitucinė reforma. Tai turėtų padėti užtikrinti teismų nepriklausomumą ir atskaitomumą, atsižvelgiant į Venecijos komisijos rekomendacijas. Šios reformos baigtis yra būtina tam, kad būtų galima pasistumėti prieki darybose dėl stojimo Europos Sąjungą. Antra, jau buvo pasiekta pažangos kovojant su korupcija ar organizuotų nusikalstamumu. Tačiau kol kas dar yra labai nedaug tyrimų baudžiamojo persekėjimo ir tokiu atveju, kai yra primtas teismo sprendimas. Uh, Trečia, yra būtina, kad šalis visapusiškai atitiktų Europos standartus pagrindinių teisų srityje. Tai yra būtina tam, kad Jotkalnyje galėtų pasistumėti prieki, siekdama integruotis į Europos Sąjungą. Žiniasklaidos laisvė turėtų taip pat būti užtikrinta. Mes raginama, raginame Jotkalnyjos institucijas viso, visais lygmenimis e, sutelkti didesnės pastangas E, tam, kad būtų e, ištirti e, atvejai, kai buvo vartotas smurtas prieš, prieš žurnalistus. Ketvirta, reikia dėti daugiau pastangų tam, kad būtų pagerinta Roma, Aškali ir egiptiečių bendruomenė. Bendruomenių situacija ir taip pat, kad pagerėtų perkeltųjų asmenų situacija. Reikėtų užtikrinti, kad šie asmenys galėtų pasinaudoti ir savo civilinėmis, politinėmis, ekonominėmis bei socialinėmis teisėmis. Mūsų dialogas su Jotkalnyje ir toliau bus tęsiamas ir sustiprintas dėrybų metu. Gerbiami parlamento nariai, leiskite dar tarti keletą žodžių apie naujausius prezidento rinkimus, kurie yra tikrai ginčytini. Jotkalnyje yra šalis, kuri derasi dėl ES narystės bet kokie skundai turėtų būti e, labai sparčiai nagrinėjami. Rinkimų rezultatai turi būti nepriekaištingi. Aš esu įstikinęs, kad Jotkalnijos politiniai lyderiai imsis visų priemonių tam, kad sustiprintų pasitikėjimą šalies institucijomis, o taip pat ir e, šių e, institucijų nepriklausomybę nuo partijų ir politinių interesų. Labai ačiū. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Dabar suteiksiu žodį e, pas, tiems, kas pasisakys frakcijų vardu. Visų pirma, žodis ponui Tenok. Jeigu teisingai supratau, jis yra ir pranešėjęs apie šį dokumentą. Taigi, ponas Tenok, prašom. Ačiū, pirmininkė. Man teko garbė renkti pranešimą apie Jotkalnyje. Tai yra nedidukė, bet labai graži šalis. Uh, Ir iš tikrųjų e, šios šalies istorija yra sėkminga. E, Jotkalnyje e, labai sklandžiai uždarė skyrius dėl mokslo, tyrimų, švietimo ir kultūros. Man atrodo, tai yra puikus pavyzdys ir kitoms šalims Balkanuose. E, į ES gali įstoti ne vien tik tais Kroatija, bet ir kitos Balkanų šalis, jeigu jos atitinka nustatytus kriterijus. Vis dėlto Jotkalnyjas stojimo procese yra ir keletas problemų. Aš turiu išlygų dėl e, teismų sistemos nepriklausomumo. E, taip pat reikia pasakyti, kad bylų nagrinėjimas teismuose vyksta labai ilgai. Taip pat darantis dėl 23-24 dėrybinių skyrių reikėtų uh, geriau kovoti su korupcija bei e, organizuotų nusikalstamumu. Jotkalnyjos e, parlamentas taip pat turėtų būti glaudžiau įtrauktas į darybinį procesą, tą pat turėtų padaryti ir e, nevyriausybinės organizacijos bei pilietinė visuomenė. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai ištirtos visos atakos prie žurnalistus ir kad kaltieji būtų nubausti. Galiausiai aš norėčiau pasveikinti poną Vujanovič, kuris buvo išrinktas Jotkalnyjos prezidentu. Aš žinau, kad kai kas abejoja e, rinkimų rezultatais, bet aš manau, kad rinkimai, buvo, kad rinkimai turėtų būti tikrai skaidrus. Aš norėčiau paraginti visas politinės e, jėgas dalyvauti atvirose diskusijose labai svarbu bendradarbiauti dėl šios šalies įstojimo. Kaip aš sakiau, e, ši šalis yra nedidukė ir tikrai labai graži. Ir tikrai tikiuosi, kad, e, Europos, kad ši šalis galės prisijungti prie kitų ES valstybių narių visiškai netrukus. Labai ačiū. Toliau EPP vardu. Pane Ibrizagič, dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Prieš vieną dieną turėjo būti priimtas sprendimas dėl to, ar Jotkalnyje e, galėtų pradėti e, e, dėrybas ar ne. Bet aš tą vieną dieną prieš tai diskutavau su daugeliu uh, kas turėjo priimti sprendimus. Ir tada buvo daug tokių, kurie sakė, kad Jotkalnienė sugeba susidoroti su organizuotu nusikalstimu, žmogaus teisų pažeidimais, korupcija ir panašiai. Ir nereikia jos matyti tarp narių. Ir e, labai daug dar yra problemų įgyvendant reformas. O tada mano argumentas buvo toks Būtent tada, kai mes pradėsim dėrybas, būtent tada atsivers daugiau galimybių padaryti įtaką tai valstybei ir e, įtakoti tuos pokyčius, kurių mes norime. Nuo tada valstybė ir pradėjo dėrėtis ir iš tiesų taip ir atsitiko. E, Ir ačiū už puikų į jūsų gerbiamas komisijos nariai indėlį ir kad dėrybos prasidėjo nuo 22 ir 23 straipsnių. Aš žinau, kad labai daug buvo padaryta ir daugelį valstybių per jūsų e, kadenciją, bet yra vienas dalykas, už kurį aš jūs tikrai gerbiu ir už kurį jūs vertinu. Būtent šis sprendimas tai yra geriausias įmanomas sprendimas visam regionui neturime tų valstybių bausti, bet turime suteikti joms galimybę kurio e, jos laukia ilgą laiko ir joms turi būti suteikta galimybė pasirenkti toms reformoms ir jas įgyvendinti per ilgą laiką. O dėl prezidento rinkimų aš galėčiau pasakyti tai, ką sakė ponas Tanokas. ESBO e, komisija yra paskelbusi ataskaitą, jokios kitos ataskaitos nesumašysi, bet aš norėčiau paraginti visas suinteresuotas pusės ir kandidatus sutikti su oficialiu rezultatu ir palikti išliekančius neiškumus e, konstruktyviam sprendimui. E, ir tai turi būti daroma institucijų viduje. Nes tokiu būdu mes leisime jiems pademonstruoti savo politinę brandą, valstybės politinę brandą. Ir tada Jotkalnyje galės rimtai būti vertinama kaip įmanoma mūsų šeimos visą teisę narė. Ačiū. Ačiū. Toliau SD frakcijos vardu panas Ručia. Bičiuliai, e, be abejo, po Liepos 1, kai Kroatija stos į ES, Jutkalnyje bus lyderė tarp e, Vakarų Balkanų plėtros e, valstybių kandidačių. Jis yra akivaizdus pavyzdys regiono valstybėms, kad e, galima priartėti prie lūkesčio įstoti Europos Sąjungą, jeigu valstybė skiria dėl dėmesio reformoms. Be abejo, e, nors e, jinai yra teisingame kelyje, Jotkalnė dar turės nueiti ilgą kelią. Ji turi e, pirmiausiai paspartinti e, konsoliduotą, veiksmingą e, teismų reformą, e, toliau suintensyvinti kovą su korupcija, toliau, toliau e, užtikrinti, jog e, e, viešo valdymo institucijos būtų švalytos nuo korupcijos ir veiktų veiksmingai. Na ir be abejo reikia reformų daugelį kitų sektorių. Taip pat turėčiau turbūt e, išklaidyti nuogastavimus e, žiniasklaidos laisvės tie. Turiu užtikrinti e, galimybę žurnalistams laisvai nebaudžiamiems kritikuoti tuos, kurie yra valdžioje. Tai yra kertinė Europos vertybė, kadangi laisva, kritiška žiniasklaida be abejo sukuria reikiamą grįžtamą į ryšį, kuris leidžia užtikrinti veiksmingą šalies valdymą. Na galų gale, Jotkalnie turi mm, ir toliau tęsti reformas ir europinė integracija turėtų likti visų svarbiausių politinių partijų e, prioritetas. Kitaip sakant, procesas neturėtų nutrūkti e, ar būti nukreiptas kitą linkme po kiekvienų naujų rinkimų. Mūsų politinė frakcija palaiko plėtros procesą, dėl to mes pasakome, kad jeigu e, Jotkalniai pavyks įgyvendinti į keliamus uždavinius, be abejo, jos stojimas būtų spartus ir sklandus. Ačiū, ponai Ručiak. Toliau liberalų vardu dvi minutės kalbės pons Vaigal. Pirmininkė, komisarė, ponė ministrė. E, prieš porą dienų, kaip ponė ministrė jau minėjo, Briuselėje vyko stojimo konferen... Jotkalnio stojimo klausimus kitą konferenciją. E, e, buvo uždarytas 99 skyrius, 26 skyrius susijęs su švietimu ir kultūra. Ir tai yra labai svarbus simbolis, kadangi dabar jauni ir kalinės gyventojai galės dalyvauti tokiuose programuose kaip Erasmus Mundus ir kai kuriuose kitose, kurios iš esmės atveria e, platų pasaulį prieš jų akis. Na ir e, darybinį skyrių pavyko uždaryti tai įvertinus, kad um, e, Jotkalnyje jau gerai pasirengusi šioje srityje. Na ir kai mūsų kolegos, tokie kaip ponas Stanok, uh, kalba, kad Kalnyje yra pasiekę pažangos e, ir kitose ES svarbios srityse. Tuo pačiu jie mini ir e, tas sritis, kur Jotkalnyje teks dar gerokai pasistengti. Tai yra, pavyzdžiui, prokurorų nepriklausomybė, teismų reforma, e, kova su korupcija, efektyvaus viešo valdymo aparatų sukūrimas, ekonomikos reformos ir panašiai. E, nauji prezident, nesiniai vykę prezidento rinkimai, kurie, pasak stebėtojų, e, atitiko visus demokratinius standartus, parodė tam tikras takoskiras e, Jotkalnyjos visuomenėje. Pirmiausiai tas suskaidimas, tas tos takoskirs egzistuoja etiniu bei religiniu pagrindu. Ir tai be abejo dar vienas iššūkis Jotkalnyje ateityje labai svarbu, kad jie sugebėtų pasiekti kompromisu. E, labai svarbu ir kitos rytis, tokios kaip, pavyzdžiui, LGBT e, e, žmonių teisės ir laisvės. Čia irgi girdime kontroversiškų pranešimų. Tačiau šiaip ar taip, Jotkalnė yra svarbi darybų partnerė, kadangi jie gali padaryti tolesnį įtaką stabilizuojant padėtį regione. Taigi mes stebėsime, kaip seksis ir kalnietelėse darybose. Ačiū. Toliau ponė Lunačiak, e, žaliųjų e, vardu. Ačiū, panė pirmininkė, e, komisarė. Jotkalnyje iš tikrųjų graži šalis, kaip jau buvo pasakyta, jos kaštovis įvairus, jo žmonės yra puikus, svetingi, draugiški, jos stiprybė yra įvairovė, tačiau be abejo, jinai turi dar padirbėti tokias, visai kaip pavyzdžiui, atsinaujinti energetiką, e, energetinės taupumas ir efektyvumas, taip pat turizmo plėtra nesugriaunant šalies grožio. Labai svarbu, kad demokratija ir teisinės valstybės mechanizmai veiktų pirmiausiai piliečių naudai. Uh, Mūsų frakcija sveikina tą faktą, kad e, Jotkalnyje yra sekanti kandidatė, kadangi Kroatija jau nebejotinai netrukus prisijungs prie mūsų šeimos ir labai svarbu, kad e, Jotkalnyje taip pat sparčiai siektų pažangos ir prieartėtų prie ES dar labiau. Vis dėlto reikia išsakyti ir tam tikros kritikos ir mūsų frakcija neramina labiausiai du dalykai. Pirmiausiai tai yra žiniasklaidos nepriklausomybė ir laisvė. Aš norėčiau paminėti konkretų atvejį, kada du žurnalistai E, dabar e, yra paduoti teismą e, ministro pirmininko sesers po to, kai jie atliko tyrimą ir apkaltino ją piknaudžiavimu privatizuojant telekomunikacijų bendrovę. Kitas neramintis mums dalykas yra vėlgi nesneįvykę prezidento rinkimai, kadangi uh, E, opozicijos partijos, taip pat ir daug NVO, e, smarkiai kritikavo šį procesą. Ir labai svarbu, kad e, Jotkalinėje sugebėtų pademonstruoti savo demokratinių procesų mechanizmų skaidrumą, kad procesai vyksta nepriklausomai nuo valdančiosios partijos interesų. Taigi aš tikiuosi, kad šitai irgi atsispindės, kada balsuojama rytoj. Ačiū. Toliau suvientos Europos kairiausios e, frakcijos vardu. E, panas Mantis. E, Pone ponės, na iš tikrųjų, Jotkalnyjos atvejs yra be nepaprasčiausias, be nelengviausias, e, kalbant apie e, Vakarų Balkanų kandidates. Kita vertus, čia yra nemažai nesakytų klausimų. Iš tikrųjų, Jotkalnyje jau atitinka daugelį stojimo kriterijų, Tačiau liko problemų, kurias reikės įspręsti, jos yra išvardintos pranešime. Tačiau, kažin, ar tai pagerins kasdienį Jotkalnyjos gyventojų gyvenimą. Tebe auga nedarbas pagal oficialius duomenis, ten daug skurdo, ten daug e, bedarbystės, ten daug kitų socialinių problemų. Priemonės, kurį mamasi e, siekiant spręsti šias problemas, yra štai kokios. Pirmiausiai, bandoma, e, pirmiausiai, nekontroliuojamas užsienio investicijos paverti Jotkalnyje viena iš svarbiausių mazgų pinigų plovimo e, grandinė. E, taip pat e, investicijos kenkia aplinkos būkliai ir tai užkėta kelią turizmo sektoriaus plėtrai. Na ir esama kai kurių kitų problemų. Taigi, e, kolegos, man ministrė, iš tikrųjų tie dalykai, kuriuos mes e, turėtume kelti kaip problemas, iš esmės atitinka bendrasis tendencijas. Mes žinome, kad Balkanų žmonės turi tam tikrų vilčių, tam tikrų lūkesčių, tačiau šiems lūkesčiams dabar pakenkė rimtos ekonominės problemos, kurios iškilo Europos Sąjungoje. Taigi ir Balkanų žmonės nebemato aiškios perspektyvos, aiškių rentyrų. Yeah. Labai svarbu aiškiai suformuoluoti, ko mes iš jų tikimės ir kaip jie turėtų išspręsti tas problemas. E, ne tik tas, kurias išvardėjau, bet ir kitas, kurios buvo paminėtos. Ačiū. Na dabar perinam prie kitų kalbėtojų. Dvi minutės ponui Kukan. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, ministrė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešiai Pantanok e, už gerai subalansuotą pranešimą. Jotkalinė iš tikrųjų yra lyderė Balkanų integracijos procese ir tai reikia įvertinti ir pripažinti. Dėrybinių skyrių darimas sustiprino reformų procesą šioje valstybėje. Todėl norėčiau paraginti Jotkalinijos politikus e, nesulėtinti tempo, tebedesti reformas E, nemažai tų reformų yra susiję su kova, su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. E, iš tikrųjų, prireiks e, pritaikyti nemažai svarbių priemonių, siekiant užtikrinti skaidrų politinių partijų bei politinių kampanijų finansavimą tam, kad būtų geriau ištirtos bylos, ištirti kaltinimas su korupcija. E, e, taip pat e, kriterijai, pagal kuriuos vertinama šalies pažanga, turi būti konsoliduoti. Valstybė privalo sukurti stabilų demokratinį mechanizmą, stabilę sistemą ir valdantisis elitas turi be abejo dirbti šią linkmę toliau. Neseniai vykę prezidento rinkimai buvo vėlgi svarbus priminimas, kiek dar jautri yra šita tema. Bet to mes turime vieną vertus įsiaiškinti visus neaiškius klausimus su rinkimais, kitą vertus turime paaiškinti Jotkalnijos politikams, kad parlamentinis boikotas nėra tinkamas sprendimas. Na ir vėlgi norėčiau priminti, kad darybos dėl Jotkalnijos stojimo siunčia svarbu signalą kitoms regiono valstybėms. Taigi komisija turėtų kruopščiai dirbti savo darbą ir taip pat priminti šiai šaliai, kad jinai turi išpildyti visus Kopenhagos kriterijus. Dėkuoju, ponė Kukan. O dabar dvi su pusė mintas, ponai Zalai. Kolegovia. Kolegos. Aš dažnai girdžiu sakant, kad Jotkalnyjos e, galimybės patenkinti stojimo kriterijus yra, e, nekelia jokių sungumų ir tarsi Jotkalnijos pasirinkimas ES bus labai lengvas. Toli gražu tai netitinka realybės. Priminsiu, kad realybė yra tokia, įstojus Kroatijai, bet kokie e, naujų valstybių prieimimo procesai bus sudėtingesni, taisyklės bus griežtinamos ir valstybių varių, narių noras plėsti ES silps Aš sutinku su Čarlzu Tenoku, Jotkalnyje turi tęsti reformas, ypač teismuose ir kovoje su korupcija, turi spręsti problemas susijusios su žiniasklaida. Jotkalnyje negali e, savo leisti politinės krizės. Valstybė išgyvena tikrą krizę, tikrą grėsmę. E, Ir regione ji yra aiški lyderė, kaip sakė kiti kalbėtojai, tačiau ji negali e, numenkinti integracijos e, e, keliamų reikalavimų, nes tai yra labai rimta procedūra. Ačiū. Dabar spontaniškai pasakymai apie minutę pono Cemkai. Labai ačiū. Norėčiau širdies padėkoti už galimybę kalbėti šią temą. Jotkalnyjos galimybė įstoti į Europos Sąjungą gali būti vertinama iš dviejų perspektyvų. Arba iš e, teisinės perspektyvos, arba iš politinės. Jeigu galvojame apie teisinę perspektyvą, tai dėja e, mes vis dar kalbame apie valstybę, kuri yra padariusi daug pažangos reformuojant teisės sistemą, e, pagerinant kovą su korupcija. Ir be to jos teismai yra nepriklausomi, o žiniasklaida laisva. Tačiau yra kita pusė, kuri mano nuomonė yra e, šioje valstybėje labai reikšminga. Saugumas Europoje. Čia labai svarbu užtikrinti, kad Juotkalnyje pagerintų, e, stabilizuotų padėtį Balkanuose. Kalbam apie sudėtingos istorijos regioną, kuriame visais laikais buvo konfliktų ir karų. Ačiū. Dėkuoju, ponė Zemke. Toliau. Ponas Mulcer. Ačiū, pirmininkė. E, kalbant apie rinkimų rezultatus, tai jie gali parodyti ir šalies demokratinę e, brandą. Tačiau, man atrodo, šie rinkimų rezultatai nerodo, kad e, Jotkalnyje yra labai brandi šalis. Jotkalnyje, man atrodo, šiek tiek pamiršo savo tikslą įstoti Europos Sąjungą. Daugiausia dėmesio buvo skirta rinkimams parlamentą, prezidento rinkimams. Tačiau, man atrodo, dabar atėjo pats laikas imtis darbų, reformuojant teisingumo sistemą, užtikrinant žiniasklaidos laisvę ir taip toliau. Labai svarbu, kad Jotkalnyje ir toliau dėtų pastangas tam, kad pasiektų europinius standartus, teisingumo e, sistemos rytyje, kovodama su korupcija, užtikrindama mažumų teisės. Man atrodo, kad Jotkalnijos įstojimas į ES neturėtų būti Balkanų integracijos pabaiga. Po Jotkalnijos turėtų sekti ir kitos Balkanų regiono šalis. Ačiū. Toliau e, ponas Kačin, vieną minutę. Čestitam poročevalcu. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją parengusi dokumentą apie e, Juotkalnyje ir sveikinu Europos komisiją, kuri baigė 26 skirsnį. Keturi buvo atverti skirsniai, keturi jau uždaryti. Tai rodo, kad sėkmingai yra bendradarbiavimas su ta valstybė kurios institucijos e, blokuoja, ne parlamentas ir ne ministras pirmininkas. Čia galima apie darbinės institucijas. Šią savaitę vyks bendras ES ir Jotkalnyjos pasirengimo ES narystiai posėdis. Aš nesuprantu, kodėl opozicija blokuoja tą renginį. E, Jotkalnyje nėra Albanija ar Makedonija. Negalima blokuoti šios asamblėjos, tai duotų negerą signalą netinkamu laiku. Jeigu norime parlamentą, pasitelkti tik tai tam, kad būtų bendravimas su Europos parlamentu, tai elgsties neteisingai. Problemos turi būti sprendžiamos instituciškai ir parlamentinėje demokratijoje parlamentas turi atlikti jam tenkantį vaidmenį. Ačiū, ponė Kačin. Komisijos narys Fiul. Labai ačiū. Pone pirmininkė, ministrė gerbiami parlamentarai. Savo pasisakymą norėčiau apibendrinti dar kartą padėkodamas pranešėjui Čarlzu Tenukui už kokybišką pranešimą. Yra pripažįstama jau padaryta pažanga. Tuo pačiu metu duodamas gerai subalansuotas signalas juotkalnyjei pagreitinti reformas, einant link ES. Po peržiūros posėdžių vykusių praėjusiu metu pavasarį Europos komisija parengė e, peržiūros ataskaitas, kuriuose yra aptariami keturi skirsniai dėl teismų, dėl pagrindinių teisų, dėl teisingumo, laisvės ir saugumo. Turiu galvoje 23-24 skirsnius. E, Jotkalnyje e, tarybos buvo paraginta gruodžio mėnesį parengti veiksmų planus ir nustatyti aiškius kriterijus abiejose sektoriuose. Jotkalnyjos pažanga, sprendžiant uždavinius e, šiuose skiršniuose susijusiuose teisės viršenybę, nulems bendrą dėrybų tempą. Dėrybos dėl narystės e, Jotkalnyjei iškels labai daug reikalavimų, bet aš esu tikras, kad mums bendrai remiant ir Jotkalnyjei tvirtai pasiryžus e, sukurti ateitį ES, ši šalis toliau tęs e, reformas susijusios su ES, kurios yra naudingos jos pačios piliečiams. Be to, tai bus geras pavyzdys Vakarų Balkanų valstybėms. Ačiū. Labai ačiū komisarui. Dabar suteiksiu žodį uh, poniai Kreiton tarybos vardu, prašom. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš norėčiau pradėti e, pritardama pono Tenok požiūriui. Jotkalnyje iš ties yra nedidukė ir graži šalis. Ji tiesiog užgneužia kvapą. Jos grožis užgneužia kvapą. Ir tikrai manau, kad ši šalis e, tikrai turi teisę priklausyti mūsų europiniai šeimai. Aš su nekantrumu laukiu, kada Jotkalnyje įstos į Europos Sąjungą. Be abejo, stojimas yra labai e, sudėtingas procesas, dažnai jisai yra ir keliantis frustraciją, e, kai yra pateikiama paraiška įstoti Europos Sąjungai, tai šalis kandidatės dažnai yra vertinamos uh, griežčiau negu kad e, ankstesnės kandidatės yra labai griežtai vertinama kaip atitinkama ES aki, bet aš manau, kad tai yra puikia galimybė tiek šaliai kandidatai Jotkalnyje, tiek ir dabar jau egzistuojančiams ES valstybėms narėms. Taigi, pranešime ir kalbama apie tą naują požiūrį, e, taip pat kalbama apie palaipsnę pažangą, kuri yra pasiekta dėl jau uždarytų dėrybinių skyrių. Man atrodo, kad e, iš tikrųjų pažanga yra gera. Jau anksčiau darybų metu buvo kalbėta apie teisingumo skyrius tam, kad e, šalis turėtų pakankamai laiko tam, kad sukurti reikalingus teisės aktus, institucijas, dar prieš baigiant, dėry, besibaigiant dėryboms. Man atrodo, kad tai puikiai atspindi, e, kad tikrai tą mintį, kad galime pasitikėti stojimo procesu stojimo dėrybų sėkmė be abejo visų pirma priklausys nuo pačios Jotkalnyjos, tačiau mes esame pasirengę visokiojopai šaliai padėti. Mes su nekantrumu laukiame tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo su jumis. Mūsų draugai Europos parlamente tikimės bendradarbiavimo su jumis Airijos pirmininkavimo metu, ne vien tik tais kalbant apie Jotkalnyjos stojimą, bet ir apie kitas šalis kandidates. Ir aš tikrai tikiuosi, kad ir toliau uh, E, bendradarbiausime pirmininkavant airiai būtent tokia dvasia. Tikrai norėčiau e, pasikliauti jumis, Europos parlamentu ir taip pat tikrai norėčiau išlaikyti ir ES piliečių paramą. Kaip jau sakiau anksčiau, mums tai labai svarbu, taigi dar kartą labai ačiū visiems, ačiū už puikias diskusijas, ačiū už puikią e, bendradarbiavimo dvasę. Ir baigdama dėkoju uždėmesi, ačiū. Labai ačiū poniai Kreitan. Dabar norėčiau pasakyti, kad yra patiktas rezoliucijos projektas šiuo klausimu. Balsavimas įvyks rytoj 11.30.